ir ankstesnėse kadencijose esu dirbęs abiejose komitetuose. Aš žinau apie raštą, kurį jūs nusintėte Žemės ūkio komiteto pirmininkui. Ir noriu pasakyti, kad buvau susitikęs su pranešėja ponė Kristols ir mes e, susitarėme, kad e, bandysime derinti abiejų komitetų dalyvavimą, rengiant šį pranešimą. Ir paskui tas susitarimas pradėtas taikyti visiems Žemės ūkio komiteto nariams. Ir kaip jūs tikriausiai žinote, įvyko keli atskiri balsavimai dėl šių klausimų ir po jų susidarė tokia padėtis, kokia ji yra dabar Tarptautinės prekybos komitete. 53, 54, 40, 48. Dėl šių pakeitimų norime, taip pat dėl 47, 61 norime atskiro balsavimo dėl atskirų kai kurių pakeitimų dalių, taip pat dėl 49 pakeitimo, kur jūs, kaip teisingai pastebėjote, kalbama apie ES ir Mercosur valstybių santykius. Ir tas pakeitimas taip pat yra padalintas į dvi dalis jūs galbūt nežinote, kad jau susitarta, kad bus balsavimų dėl atskirų tų pakeitimų dalių. Tame komitete, kuriame aš dirbu, bandau ginti susitarimą, kurio pasakiau su pane Kvistold, bet čia iškyla keli dalykai. Visų pirma, kompetencijų klausimas. Ir man atrodo, kad šis klausimas išspręstas prašyme, kurį pateikiau dėl balsavimo dėl atskirų dalių bandant atskirti tarptautinės prekybos rytis tuose pakeitimuose. Tačiau niekas nežino, kaip, pas, kaip vyks balsavimas plenarinėme posėdėje, kas už ką balsuos. Ir visi susiję pasiūlymai pateikti ir aš nematau priežasčių, dėl kurių mes negalėtumėme balsuoti dėl atskirų dalių, tais aspektais, kurie susiję su tarptautinė priekyba. Aš norėjau, kad į tai būtų atkreiptas dėmesys, pirmininkė. Uh, Taip, aš žinau, kad yra pasiūlymas balsuoti dėl atskirų dalių, bet manau, kad tai reikės dar apsvarstyti koordinatorių posėdėje. Noriu pasakyti štai ką. Galime balsuoti dėl atskirų dalių, bet mes balsuosime dėl pakeitimų, dėl kurių balsavo Žemės ūkio komitetas dėl prekybos politikos. Ir kodėl, pavyzdžiui, mes mūsų komitete negalime patvirtinti pakeitimų dėl žemės ūkio politikos. Taigi, balsuojant dėl atskirų dalių, mes, na, išvengsime žalos, tačiau kompetencijų atskirimo klausimas vis tik išlieka, ponas Kasparė. Pone pirmininkė, tikrai gerai, kad palėtėte šį klausimą ir ne tik per koordinatorių posėdį, bet ir per viešąją mūsų posėdžio dalį. Tai, ką pasakė, pasisakė kolegos, yra visiška tiesa. Mes kalbame ne tik apie pranešimo problemą, bet apie rimtą struktūrinę problemą. Pone Maskardinė tikrai teisingai vardino, tai buvo kalbama apie kitus pranešimus. Imko pradeda priminėti pranešimus ir pakeitimus dėl dokumento priklausančio aiški mūsų kompetencijai. Praėjusias dvi dienas sirgau, buvau namie, taigi turėjau laiko ir atidžiai išstudijavau kolegos Kristat Vol pateiktą pranešimą ir kaip balsavė mūsų komitetas, mes vadovavomės grinai, grinai savo principais ir kompetencijos e, ribomis. Ponas Papastankos pateikė pranešimą į Agri ir vėl viskas tvarkoje. O tada Agri komitetas pateikė pakeitimus, kurie kertasi su susitarimu. Taigi klausiu savęs, ar tokie balsavimo rezultatai yra atsitiktiniai, ar gali būti iš anksto numatomi pakeitimai e, pateikiami pakankamai senai. Aš nesuprantu, kodėl sekretoriatas, atsiprašau, gal jeigu kiek užsipuolu, po balsavimo ateina ir sako, problema yra. Na, tas tai gerai, bet kodėlgi prieš balsavimą mūsų sekretoriatas neišsiaiškinę, kokie yra kitose komitetuose pakeitimai dėl mūsų pranešimo e, 50-ojo punkto ir kad dėl panašių pakeitimų negali balsuoti agri komitetas. Aš manyčiau, kad ateityje mūsų komiteto sekretoriatas turėtų būti rūpestingesnis ir iki balsavimo kitose komitetuose informuotų apie netitikimus ir informuotų kolegas kitų komitetų sekretoriatuose, kad dėl kažkokių pakeitimų negalima balsuoti ir e, negalima vėliau jau pranešti, kad nebuvo galima balsuoti, nes pakeitimai neprimtini. O kalbant apie kitą savaitę, pasisakysiu tik dėl savo frakcijos. E, tikrai norėčiau, kad kitą savaitę balsuotumėme dėl pono papasankos pranešimo. Agri e, komitetas nieko neišspręs, tik pagilins problemą, o mes, manau, išspręsime viską kitą savaitę. Todėl raginu kitas frakcijas. Labai mm, nepergyvenant peržiūrėti Agri komiteto pasiūlymus ir tikrai keista, kad pasisako Agri komitetas tais klausimais, kur mes esame aiškiai atsakingi ir mm, tikrai būčiau labai dėkingas, jeigu Agri komitetas uh, būtų pateikęs e, problemų sąrašą susijusių su žemės ūkiai ir mes būtumėme išsiaiškinę problemas. Ir tikrai negalima sakyti, kad dabar nutrauksime dėrybą su Merkosiu. Ir kodėlgi mes turėsime, nu, turėtumėme nutraukti dėrybas vien dėl to, kad e, valstybės narės nespėja laiku suteikti įgaliojimų. Akivaizdu, kad pirmą reikia baigti Dohos dėrybas, nes prasidėjo jos iki ketvirtųjų metų plėtros ir kągi reiktų nutraukti dėrybas, pavyzdžiui, ir su Kroatija, ir su Turkija, nes viskas vyko iki plėtros. Akivaizdu, kad reiktų grįžti septyneris, aštuoneris metus atgal. Todėl tas beprasmiškas pagrindimas, kodėl reikia nutraukti dėrybas su Merkosiu, mane tiesiog erzina. Todėl siūlau viską atidžiai išnagrinėti, įsigilinti bei pasinaudoti galimybę balsuoti dalimis ir nemažai frakcijų. Jeigu to paprašys, pasieksime tikrai patenkinamą rezultatą. Tačiau ateičiai štai ko reiktų mums visiems palinkėti. Pirmiausia, negražinti pranešimo komitetui, bet jį pataisyti. Ir antra, būtų gerai, kad mūsų komiteto sekretoriatas iki balsavimo kitose komitetuose išsiaiškintų, ar ten nėra pakeitimų, kurie patenka į mūsų kompetencijos sritį. Ir tuomet mes galėsime užkirsti kelią tokiems balsavimams. Aišku, gerai, jeigu parlamentarai bando išspręsti problemą, tačiau aš manau, kad mes į tokią sudėtingą situaciją neturėtumėme patekti. Ačiū. Oh, well, there is is... Yra politinis klausimas vienas, kitas yra procedūrinis e, šioje problemoje ką daryti po to, kai Žemės ūkio komitetas patvirtino pakeitimus. Ar kas nors dar turi kokių pastebėjimų šiuo klausimu? Dėl procedūros apsispręsime koordinatorių posėdėje, o politinį aspektą galima kelti čia. Gerai, viskas aišku. Dabar pereikime prie balsavimo. Ar jau pasirengėte balsavimo korteles? Pradėkime balsuoti dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo iki šių metų gruodžio 31 dienos. pratesiamas e, galiojimas e, bendrųjų tarifų lengvatų sistemos reglamento iki šių metų pabaigos. Pateikta nemažai pakeitimų. Helmutas Šolcas pranešėjas pateikė. Ir aš, kaip suprantu, reikia atsižvelgti į tam tikrus poslinkius. Taigi suteikiu žodį Helmutui Šolcui. Ačiū, ponas pirmininkė. Trumpai e, pasisakysiu prieš balsavimą dėl mano pranešimo. Keletą kartų esame balsavę, kalbėję apie tai, kad reikia kaip galima greičiau rasti e, sprendimą GSP mechanizmo pratesimui. E, šalims reikia teisinio politinio aiškumo ir pasitikėjimo Europos Sąjunga dėl bendrosios, bendrosios tarifų lengvatos sistemos pratesimo. Ne viską pavyko padaryti laiku, naujas mechanizmas nepasiūlytas laiku, dėl to aš savo pranešime uh, bandau atsižvelgti į tai, kad būtina mums pareikšti, kad Europos parlamentas įsigalios Lisabono sutarčiai reikalauja lygiaverčių teisių e, bendro sprendimo procedūroje ir taip pat sprendžiant dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos. Per pastarąsias savaitės Aš ir šešėliniai pranešėjai. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams už e, dalyvavimą darbe rengiant pranešimą. Taigi mes gavome patikinimą iš komisijos, kad ji šiuo metu ketina suteikti parlamentui daugiau teisių ir taip pat daugiau informacijos apie visus e, numatomus ir vykstančius pokyčius. Tokiu būdu parlamentas galės e, atsižvelgti į naują situaciją ir esant reikalui imtis žingsnių. Taip pat aš sveikinu atvykusi komisijos narį į mūsų posėdį ir, kaip suprantu, komisijos narys yra pasirengęs e, informuoti parlamentą tokiais atvejais. Esu taip pat gavęs laišką iš E, Dimati, e, generalinio direktoriaus, e, kuris taip pat patvirtino komisijos požiūrį tokiais atvejais. Turėjau ir taip pat galimybės kalbėti apie savo pakeitimus pranešimui pirmajam ir manau, kad būtų kad reikėtų atsižvelgti į mūsų įgėmą teisę informaciją, uh, ir taip pat į tai, kad mes e, turime pasinauti e, bendro sprendimo procedūrą, e, rengdami mechanizmą. Dėl to aš atsijimu savo pakeitimus, kadangi su komisija politinis klausimas yra sprendžiamas ir mes norime laiku parengti uh, bendrųjų tarifų lengvatų sistemos mechanizmą, kuris būtų naudingas tiek mums, tiek e, kitoms šalims. Dar noriu pasakyti, kad visiškai suprantu, kokia yra vystimosi komiteto pakeitimų esmė. Deja, pastarųjų savaičių poslinkiai neleido mums susitarti, rasti sprendimo su vystimosi komitetu, nes e, jau balsavo pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės dėl savo pakeitimų. Tokiu būdu siūlau, kad toliau plėtojant bendrųjų tarifų lengvatų sistemos mechanizmą, e, tikimės pasiūlymo gegužės mėnesio ir taip pat dirbsime kartu ateityje dėl šio mechanizmo ir kad bus atsižvelgta į klausimus dėl teisinio pagrindo, apie kurį buvo kalbama mano pakeitimuose. Nors aš asmeniškai manau, kad DEVE komiteto pasiūlymai, pakei, pasiūlyti pakeitimai yra pozityvus, bet mes, atsižvelgdami į naujausius įvykius, poslinkius, turime balsuoti prieš. Taigi taip siūlau balsuoti. Aš pritariu pranešėjo nuomoniai. Mes e, su pranešėjai ir šešėlės pranešėjais esame sutarę dėl to, kad tolesnis atidėliojimas galėtų pakengti naudos gavėjams e, kurioms yra taikoma tarifų lengvatų sistema. Todėl siūlau dirbti ties šiuo klausimu. E, sistemos pratesimas nereikalauja e, esminių pakeitimų. Toliau e, deleguoti į aktai ir panašus klausimai gali būti aptarti, kai svarstysime omnibus reglamentą, o jį komisija parlamentui ateityje artimiausioje pateiks. Taip pat mes turime rimtų priežasčių galvoti, kad e, iniciatyvas naujos e, atsižvelgs ir į mūsų interesus. Toliau mūsų pakeitimai dėl to, kad parlamentas turi teisę informaciją ir yra užtikrinti generalinio direktoriaus e, komunikato pono Demarti, e, prekybos generalinio e, direktorato vadovo, taip pat komisaras Degucht pareiškė, kad komisija yra įsipareigojus parlamentui suteikti teisę į informaciją. Taigi pranešėjai ir, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai laiko, kad tų garantijų pakanka, sprendžiant dėl šio konkretaus atvejo. Dėl to mes atsijimame savo pakeitimus e, Dėl dėvė pakeitimų mes jų turinį vertiname. Į jį bus atsižvelgta jau svarstant naują reglamentą parlamente, bet dabar e, siūlome patvirtinti reglamento projektą tokį, kokį jį pasiūlė komisija, keliant vienintelę sąlygą, kad Mes turime būti tikri, jog nuo šiol komisija teiks mums visą informaciją dėl bet kokių žingsnių susijusių su šio reglamento įgyvendinimu. Manau, kad susitarimas, susitarimas yra geras. Norėčiau tą dėkoti komisijai už pastangas sėkmingai susitarti. Dabar pereikime prie balsavimo. Balsuosime dėl visų dėvę komiteto pakeitimų, kas už susilaikė prieš atmestą. Galutinis balsavimas. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Kas už? Pirmininkas, atsiprašau, balsuosime elektroniniu būdu. Prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtinta. Balsuojame dėl teisėjų kūros rezoliucijos projekto, vėlgi elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Taigi, balsavimas baigėsi. 22 už vienbalsiai patvirtintas sveikinu Helmutą Šolcą. Jis atliko puikų darbą, renkdamas pranešimą. Let's move to point six. Uh, this is a draft opinion Pergime prie šeštojo darbo tvarkės punkto, nuomonės projekto, kurią prisidedame prie IMKO komiteto e, savo iniciatyvą rengiamo pranešimo dėl bendrosios rinkos skatinant, siekiant skatinti verslą ir augimą. Pateikti e, net 47 pakeitimai. ir iš karto pradėsime balsavimą dėl jų. Pirmas pakeitimas. Kas už? <clears throat> Prieš. Susilaikę. Pritarta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Dešimtas pakeitimas balsuosime dėl atskirų dalių, dėl, dėl, dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Penkioliktas pakeitimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devinioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 21 už, prieš, susilaikė pritarta. 20 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Atmesta. Ketvirtas kompromisas pakeitimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau 29 pakeitimas. Trisdešimtas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 31 už, prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė atmestas. 33 pakeitimas dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies kas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 24 už. Tik 34 už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau 35 už, susilaikė pri, pritarta. Atsiprašau, sako pirmininkas, turėjome balsuoti dėl atskirų dalių. 35 pakeitimas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikrinti, sako pirmininkas. 35 pakeitimo antroji dalis balsavimas prasideda. One is missing? Okay. And is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trisdešimt šeštas už, prieš, susilaikė atmestas. Trisdešimt septintas už, prieš, susilaikė atmestas. Trisdešimt aštuntas dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Naujas 39 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Prieštaravusių ne, prieštarančių nėra iki 47. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas dėl viso projekto. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Ir 17 balsavus už ir 5 susilaikius pranešimui pritarta. Ir dabar noriu pasveikinti uh, poną Andrės ir, ir suteikti jam žodį. Ja, Agradecer el trabajo de todo el mundo, del secretariado, de nuestros asistentes. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, darbuotojams, sekretoriatui. EPP, GUE, liberalai, žalieji pasiekė puikų susitarimą, puikiai subalansuotas dokumentas, tenkinantis visas frakcijas. Akivaizdu, kad E, tai padės suformuoti tinkamas gairias tarptautiniams susitarimams. Taigi, ačiū Jums, ponia pranešėja. Is there any problem with the interpretation? But I was Ar uh, iškilo problemų dėl vertimo? Aš tai kalbu angliškai, ne ispaniškai čia toks juokelis. EU-Canada trade relations, uh, this is uh, about an oral question. Taigi kitas dar patogias klausimas, tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Sausio mėnesį per koordinatorių posėdį frakcijos sutarė, kad šį klausimą užduosime pagal paspartiną procedūrą, nes tai leistų greičiau sulaukti atsakymą iš komisijos ir leistų parengti mums rezoliucijos projektą prieš delegacijos vizitą į Kanadą. Dėl teksto projekto frakcijos susitarė. Šešios frakcijos susitarė. Taigi klausimas, ar reiktų iš karto balsuoti, ar suteikti galimybę pakeitimus pateikti, siūlau balsuoti, niekas neprieštarauja, labai džiugu. Taigi balsuoma dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu projekto dėl ES ir Kanados priekybos santykių. Balsuome dėl kompromisinio teksto EPP, SND, LD, Žalieji, GUE ir ECR frakcijos jį parengė, taigi prašome balsuoti, elektroninis balsavimas. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Adoptive by 19 votes. 19 už balsavusiųjų patvirtinta. Baigėme balsavimą ir periname prie aštuntojo darbo tvarkės klausimo. nesusipratimas e, pavadinime šio punkto. Turėtų būti susitikimas su komisijos nariu Karlu Deguchtu dėl naujų maisto produktų reglamento prekybos aspekto. Kaip žinote, taikinimo komitete yra svarstomas šis dokumentas Paskutinis postis yra numatytas kovo 16-ąjį. Taip pat svarbam, svarstama galimybė uždrausti prekiauti produktais pagamintais iš klonuotų gyvūnų. Ir tai gali sukelti tam tikrų, tikro poveikio priekybai. Mes paprašėme komisaro informuoti mus, kokie poveikiai šis dokumentas gali turėti priekybai. Kaip jau minėjau, šiuo metu dėl jo vyksta taikinimo procesas. Aš nematau jokios priežasties e, čia mums pradėti šio klausimu diskutuoti, nes nesinorėtų kišti į taikinimo procedūrą. So with this uh, caution, which is self-understandable, uh, To, uh... Na, po tokios įžangos aš norėčiau teikti žodį komisarui De Huchtui. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šiandien atvykau pas Jūs norėdamas atkreipti dėmesį į naujų maisto produktų reglamento prekybos aspekto. Šis dokumentas kaip tik svarstomas, suprantu, susirūpinimą, kurį išreiškia parlamentas dėl klonavimo, tačiau ES turi vadovautis PPO prekybos taisyklėmis. Ką mes darome viduje dėl klonavimo, čia jau mūsų reikalas. Kitas klausimas yra importo ribojimai ir tai gali sukelti tam tikrų problemų. Galima, e, reikia galėti pagrysti importo ribojimą pagal PO taisyklės, jis turi būti nediskriminacinis, egzistuoja aiškios susirūpėjimai dėl gyvūnų gerovės ir dėl GATS, e, GATS išimtimis mums reikia pasinaudoti bent jau tol, kol bus išsiaiškintos klonavimo smulkmenos. Tačiau bet kokius e, panašius apribojimus e, juos apginti labai sunku. Produktų sauga reikalauja, kad mūsų atsisakymas būtų pagristas moksliniais duomenimis, o EFSA pateiktas dokumentas nenustatė nieko, kodėlgi mes neturėtumėme uždrausti tokios mėsos importą taip pat nei dėl klonotų gyvūnų, nei dėl tokių gyvūnų palikuonių. Kai kurie iš mūsų gal turi etinių e-, abejonių, bet PPO SPS susitarimui tas negalioja, turi būti tik mokslinis pagrindimas, tai vienintelis pasiteisinimas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad iki e, rink, patekimo į rinkos patvirtinimo sistema sukeltų taip pat problemų. Ir kadangi klonuoto gyvūnų palikuonių mėsa yra saugi valgyti, tai būtų sunku importo apribojimus suderinti su SPS e, nuostatomis ir pagrysti visą tai moksliniais e, duomenimis. Palikuonių mėsos importo draudimas reikštų, kad būtų apribotas maisto produktų importas iš trečiųjų šalių, kadangi tose šalise nėra atsiekamumo sistemos, kur leistų nustatyti mėsos kilmę. Taigi, uždraudžiant klonuotų ir klonuotų gyvūnų palikonių įvežimą, e, reiškia praktikoje, kad bus uždrautas e, importas iš tų šalių, kur klonavimas vyksta. Ir jeigu mes uždrausime klonuotų gyvūnų mėsos importą, e, reikš, kad gali nukentėti mūsų žemės ūkio produkcijos eksportas, kai dėl kažkokių atsakomųjų priemonių, JAV gali imtis tam tikrų karuselės, karuselinių atsakomųjų sankcijų bei uždrausti importą iš tam tikrų mūsų žemės ūkio produktų sektorių. Ir gali kelti taip pat problemų su GMO ir chloruotų viščiukų. Na, pasakyčiau, kad mes uždraudę e, klonuoto gyvūnų palikonių mėsos importą atsidurtumėm pakankamai keplioje situacijoje. Pirmininkas, ačiū komisaru už tai, kad pakomentavote naujų maisto produktų reglamento prekybos aspektą. Ačiū Jums už komitetui suteiktą informaciją. Tačiau atsižvelgiant į tai, ką pasakiau iki komisaro pasisakymo, klausimus leisčiau užduoti tik e, tiesiogiai susijusi su komisaro pasisakymu. Šiuo klausimu diskusijos pradėti nenorėčiau. Kristofer Fjellner. Kristoferis Fjellneris. Labai ačiū, pirmininkė. Aš neketinu veltis į diskusiją. Esu Endi komiteto narys taip pat priklauso ir taikinimo komitetui. Turiu visas galimybės diskutuoti šiuo klausimu šiame kontekste. Tačiau skaidrumo labai norėčiau informuoti narius, kad šiuo metu taikinimo proceso metu paaiškėjo, jog taryba laikosi daugmaž tokios pat nuomonės kaip ir komisija šio klausimu. Ir man regis, kad tai ir mm. yra vienas iš tokių esminių dalykų diskusijoje. Ačiū, kad komisijai, ačiū komisijai, kad uh, leido mums įsigilinti šį klausimą, nes tai naudinga taikinimo komitetui ir suprantu, kad visiems susijusiems komitetams e, svarbu įsigilinti šį klausimą. Labai džiugu, kad komisaras e, išreiškė savo nuomonę. Ir kad komiteto nariai taip pat rodo dėmesį taikinimo procedūrai. Kaip komisaras sakė, e, vienai par kitaip tai turės pasiekmių. Tik tai šio komiteto nariams suteikiu žodį Kristina Muskardinė. Dėkui pirmininkė, nu, dėkoju ir komisarui už pateiktą informaciją. Norėčiau e, gauti papildomos informacijos dėl mokslinių duomenų, kuriuos paminėjo komisaras. Pavyzdžiui, ar yra žinoma, kad turi praeiti tam tikras metų skaičius, kad e, žiūrėtume į protokolus, kurie reglamentuoja vaistus. Tiksliau, kad jie įsigaliotų ir mes norėtume žinoti, kokie yra tie protokolai, kurių pagalba yra nustatoma, kad naudoti e, klonuotų gyvūnų produktus nėra kengsminga. Galbūt galima problema su trečiomis šalimis dėl to, kad, kaip sakė komisaras, mm. jos gali bandyti atsikirsti mums. Ir taip pat norėčiau paklausti apie galimas išlaidas sveikatos apsaugai jeigu bus naudojamos medžiagos, kurios dar moksliškai nėra įrodyta, kad yra nekenksmingos vartoti. Ir taip pat, ar įvertintas ekonomikos poveikis galvijų auginimui Europoje, jeigu, pavyzdžiui, bus leista importuoti gyvūnus arba gyvūnų dalis. Kalbu apie tuos gyvūnus, kurie yra išauginti ir atsiradę būdų, kuris nėra tradicinis. Jeigu gyvūnas atsiranda klonavimo proceso išdavoje, tai man regis gali sumažinti išlaidas. Šalis atitinkamos gali naudotis tokiamis priemonėmis, kad sumažintų kainas, tai yra viena galimybė. Mes taip pat galime naudoti šią priemonę, siekdami padėti besivystančiams šalims. Ir galime gaminti pigų eksportą, užtikrindami kiekybę, nekokybę. Ir ar negalvojate, kad to šalis taip pat gali imtis kokiu nors atsakomųjų priemonių ir koks yra mokslininkų požiūris į visą šį dalyką? Uh, David Martin. Davidas Martinas. Reikia pirmiausia paminėti, kad ne tik Envi komitetas ėmėsi e, pozicijos dėl klonuotų gyvūnų. Du kart per plenarinę sesiją didelę balsų persvarą buvo nuspręsta, kad klonuoti gyvūnai neturi patekti į maisto grandinę. Labai yra sudėtinga numatyti, kuo baigsis papauginčių sprendimas tačiau nepamirškime ir moralės aspektų ir saugumo dalykų. Nežinau, ar viskas yra įrodyta dėl saugumo. E, priekybos generalinis direktoratas yra išplatinęs e, raštą, kur, kuriame pasakyta, kad nėra atsekamumo sistemos e, tarp priekybos partnerių ir kad jeigu uždrausime uh, E, klonuotų gyvūnų mėsą importuoti, tai gali tekti importuoti bet kokią, uždrausti importuoti bet kokią mėsą iš JAV ir Brazilijos. Aš nežinau, ar reikėtų e, taip gazinti visus ir nežinau, kodėl nėra tos atsiekamumo sistemos. Ačiū, mūsų dar laukia dvi temos e, kurias aptars komisaras Deguhtas su mumis, taigi siūlau sutrumpinti šią dalį Kasparį, ponas Stela ir paskui jau nebet suteiksiu žodžio. Du klausimai. Vienas panašus į pono Deiviną Martiną atsiekamumo problemą. Man rūpėtų štai kas, kad procedūrų pabaigoje, e, jeigu produkcija patektų į Europą, tai reiktų atitinkamo ženklinimo, o ženklinimas priklauso nuo atsiekamumo, patikrinamumo ir e, kiti tvirtina, kad to nebūtina. Kokia yra komisijos pozicija, ar yra technologijų, galimybių, kurių galėtumėme įpareigoti laikytis mūsų priekybinius partnerius, kad jie pažymėtų mėsą, jeigu jie yra pagaminta iš klonotų gyvūnų palikonių. Ir toliau klasikinis atvejis, kai dėl sutartinių abejonių, galėsime atidėti tokios mėsos patekimą į Europą, paskui bus taikinimas, gali prasidėti net prekybinis karas, tačiau mes nuspręsime, ar įsileisti ar neįsileisti tokią mėsą. Taigi, kiek būtų įmanoma pakeisti PPO taisyklės, kad būtų galima neleisti šiai mėsai patekti į mūsų rinką, ar e, įmanoma techniškai keisti PPO taisyklės ir ar komisija apie tai galvoja, tačiau mane labiau domina atsekamumo klausimas, kaip galėtume pareigoti mūsų priekybinius partnerius, paženklinti mėsą ir užtikrinti jos atsekamumą. Ačiū. Liupanas Kiftelė. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Manau, jog jie Europos parlamentas du kartus balsavo prieš klonuotos maisto siūlymą ir uh, atsekamumo klausimas e, yra problema ir to, tos, tokių produktų neįmanoma atsekti, tai reikia viską peržiūrėti, išsiaiškinti, kokiu priemonių galima imtis, kad parlamento valia e, būtų užtikrinta. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to ask the Mr. Commissioner to just... Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti komisaro, kad jis kai ką paaiškintų, nes aš uh, aš tik aš teisingai supratau, jis pažadėjo pats pakomentuoti ne, at, situaciją dėl klonuotų gyvūnų palikuonių importavimo. Tai yra ne pačius klonuotus gyvūnus, bet jų uh, palikuonis. Ir kaip bus vykdomas atsekamumas, ar tiesiog pa, visiškai pasitikėsime gamintojų, ar kažkaip kitaip galėtumėte paaiškinti, ką turėjote omeny. Ponas Šulc. Mano klausimas eina tą pačią kryptimį. Jūs kalbėjote apie klonuotus gyvūnus ir paskui atskirai komentavote jų palikonių situaciją komisarė, ar jūs tikrai norėtėjo pasakyti, kad yra atsekamumo galimybė per du mėnesius, ar tai įmanoma įrodyti, ar kitą vertus jūs sakėte, kad tai neįmanoma. Tik noriu pasiaiškinti, ką tai reiškia. Komisarė žodis jums. Ar noriu priminti, kad dar prieš išėdamas jūs pažadėjote su mumis aptarti dar vieną temą, bet užduota daugybė klausimų. Todėl aš teičiau bent jau pabandyti juos atsakyti. Visų pirma, manau, turėtumėme bandyti suvokti, apie ką konkrečiai kalbame. Kai, kaip aš suprantu šį procesą, gyvūnas klonuojamas. Paprastai klonuojami yra jaučiai, ne karvis. ir po to tie klonuoti gyvūnai mm, paprastai neeksportuojami. Jie pasilieka ūkyje arba įmonėje, ir, o paprastai eksportuojama, eksportuojamas ne pats gyvūnas, o tik jų, jo sėkla. Uh, parduodate ne, ne patį gyvulį, bet jo sieklą. Ir tai reiškia, kad atsiekamumas yra įmanomas. Ir paskui panaudojant tą sieklą galima apvaisinti karvę. Tai yra įprastinis gyvulininkystės būdas. Taip pat panaudojama ir tokių bulių spermą, kurie nebuvo klonuoti. Bet kaip ten bebūtų, rezultatas yra karvė atsiveda jauniklių. Tačiau ne visada įmanoma užtikrinti atsekamumą. Ir rezultatas, kad tokiu būdu atsiradusio jauniklio mėsa kartais gali atsidurti ant jūsų stalo, bent jau taip aš supratau visą procesą. mes visų pirma ne, ne, galime apginti savo požiūrį pasaulio prekybos organizacijoje, nekeldami problemų dėl, ne, nesikabinėdami prie klonuotų gyvūnų. Toliau tų klonuotų gyvūnų jaunikliai, jų importas būtų draudžiamas. Tačiau, jei importuotumėte tokio jauniklio mėsą, tuomet iškyla problema, nes e, atsakamumas neįmanomas ir galima susilaukti tam tikrų atsakomųjų priemonių. Taigi atsakamumo problema, ką galima atsekti? Galima atsekti, ar gyvūnas būna, buvo klonuotas, ar buvo panaudota klonuoto gyvūno sperma ir viskas tuo baigėsi. Galima būtų eiti toliau ir galima atsekti palikuonį klonuotų gyvūnų, tačiau reikalinga tinkama atsiekamumo sistema, o jos nėra. Jungtinėse valstijose egzistuoja savan, laisvanoriška atsiekamumo sistema ir tik tai du ūkiai sutiko dalyvauti toje sistemoje. Iš tikrųjų, tai reiškia, kad tos atsiekamumo sistemos nėra. Nes galima atsekti gyvūną, jeigu jam jaus yra integruotas, integruota mikroschema, tačiau tuo nesinaudojama. Toliau žymėjimas etiketėmis. Žymėjimas yra reikalingas, darant prielaidą, kad egzistuoja atsekamumas. Jeigu atsekamumo nėra, kam žymėti? Visą tai labai glaudžiai susiję. Ar galime pakeisti PPO taisyklės? Te, teorijoje, teoriškai taip, bet jas galima keisti tik tai vienbalsiai visiems pritarus ir būtent dėl tos priežasties iškyla tiek sunkumą Dohos darybų raunde. Mm, bandyti tikėtis, kad mes pakeisime šią vieną esminių PPO nuostatų yra gana labai teo, teoriškai. Aš tikiuosi, kad ponas Kasparį tai supranta. Pone Taylorai, aš e, šiam inf jūsų komitetui teikiu informaciją, dalinuosi informaciją. O tai, taikinimo komitete, komitete dirba ir derasi taryba ir parlamentas ir vyksta dėrybos, jūs visi esate dėrybininkai. Ir įprastinėje, pagal įprastinę teisėkuros procedūrą komisija jau ne, nevadina jokio vaidmens tame teisėkuros etape. Parlamentas turi pats apginti savo poziciją ir komisija nebūtinai privalo jam čia padėti. Pone Štasni, aš bandžiau bent jau paaiškinti, apie ką mes kalbame, apie kokius techninius aspektus kalbame ir tai tiek apie atsikamumą tokį klausimą aš galėčiau pateikti visus šios klausimus. Pone Davidai Martinai. Užduotas labai aiškus konkretus klausimas. Komisaras daug plačiau apie tai kalbėjo savo įžanginėme pasisakime. Atsekamumas yra įmanomas ir ES egzistuoja, kalbant apie visus stambiuosius raguočius. Problema yra ta, kad JAF atsiekamumo sistemos nėra ir iškirtų problema dėl JAF prekių. Taigi tai yra ne ES problema, bet JAF problema. Jeigu jie nori pradėti savo prekes ES, jiems reikia užtikrinti atsiekamumo sistemą, ar ne? Um, now you get into a Cartesian logic, uh, David. Uh, mes griebėmės Dekarto logikos, ponė Martinai, bet mes ne filosofai, mes e, politikai ir jūs tiek pat laiko esate politikas kaip ir aš. Ir man atrodo, kad jūs taip pat puikiai suprantate, kad greitų laikų pačios atsakamumo sistema nes, neatsiras. Mes negalime jų priversti to daryti, nes e, to nereikalauja PPO. Mes negalime iš, jo, iš, iš JAV to pareikalauti pasaulio prekybos organizacijoje. Jie gali savo mm, mėsą eksportuoti į menulį, bet, bet jie to nedaro. Teoriškai viskas yra įmanoma, bet žinome, kaip, kaip atrodo realus pasaulis ir kaip viskas vyksta. Ir net jei mes uždraustume tų klonuotų gyvūnų palikuonių mėsos importavimą prasidėtų prekybinis karas. Ačiū komisarė, baigėme šį, šią temą. E, kita tema. Norime, kad komisaras mus informuotų apie tai, kokią priekybą įtakai turi įvykiai pietinėje viduržėmė jūros pakrantėje, Libija, Tunisas, Egiptas, kokių prekybinių priemonių čia būtų reikalinga imtis ir kaip ten regimi įvykiai gali paveikti mūsų prekybinius e, santykius interesus regione ar informuos komisaras, žinoma, ponė pirmin, tikrai neprecedentiniai ir istoriniai įvykiai regimi, todėl komisija šaukia neoficialias diskusijas dėl prekybinių pokyčių ties mūsų pietinėmis sienomis. Akivaizdu, kad e, priekybos direktoratas e, daug dirba prie šio klausimo. Kovo mėnesį vadovų taryboje bus šis klausimas e, nagrinėjimas ir taip pat bus nagrinėjimas kaiminystės politikos rėmose. Mes bandome žvelgti ateitį, galvoti strategiškai. Tai priekyba turi padėti pagerinti santykius su kaimynais, užtikrinti šių šalių gyventojams gerovę. Jeigu tą norime pasiekti, mums reikia vizijos ir ilgalaikės perspektyvos. Kaip suprantate, kol kas negaliu pristatyti mūsų būsimojo komunikato turinio. Be abejo, parlamentas uh, turėtų įnešti savo indėlį į santykius su mūsų kaimynais viduržėmio jūros regione. Tūkstančiai drąsuolių išėjo į gatves ir aikštės reikalaudami pokyčių. Mes turime gerbti jų drąsą. Ilgalaikė perspektyvoje tai bus naudinga ir mums. Kalbant apie priekybą, pažengta jau toli priekybinėmis prekėmis pagal prekybos sustarimus prekiavime su visomis regiono šalimis, tačiau žinote, kad buvo nutrauktos dėrybos su Tripoli dėl prekybinio susitarimo. Egiptas ir mm, su Egiptu turime daugiausia susitarimų, tačiau tai yra išimtis. Toliau E, ginčių sprendimo protokolas yra pasirašytas su keturiomis šalimis, taip pat įsikūrimo teisė suderinta su Maroku, bet judumo problemos yra, e, judimo klausimas yra įstrigęs. O, o perspektyvos dėl visapimančio laisvos prekybos susitarimo yra neblogos. Mes turėtumėme siekti, kaip įmanoma glaudėsnės integracijos tarp bendrosios rinkos ir šių šalių ekonomikų. Ką galime padaryti? Visuomet galime eiti toliau. Jeigu mes norime būti svarbus regione, jeigu norime išlikti mm, pirmaujančiąją jėgą, tai turime palaikyti šių šalių siekį e, kurti demokratinę, ekonominę, ekonomiškai įsivyščiusią ir šio laikinę valstybę. Žmonės šiose šalise aiškiai pasako, kad korupcija sugraužė šias šalis ir jų režimus. Taigi naujos vyriausybės turės prisimti didesnį skaidrumą ir atsakomybę prieš visuomenę. Akivaizdu, kad jūs ir jūsų piliečiai gali taip pat prie to prisidėti, Ir mm, jūs turite savo ilgalaikę viziją, būtų svarbu ją sužinoti. Prekybiniai e, ryšiai e, su regionu sudaro 4 procentus importo, 6 procentus eksporto dešimtaisiais metais. Taip pat reikia galvoti apie naujas ekonominės galimės ekonomiškai silpnesnioms bendruomenėms atverti rinkas, abiejose viduržėmio jūros pusėse ir įtikinti savo visuomenės, kad tokie veiksmai nėra pavojus. Prekyba yra dvišalis eismas. Galimybės jiems sukuria ir galimybės mums, kas atneš abipusę naudą ilgalaikėje perspektyvoje. Kolegos, pažymėsiu štai ką. Diskutuodami šio klausimu įsigilinsim mm, iš esmės į klausimą, ar norime būti protekcionistais ir čia yra labai svarbus politinis klausimas. Jeigu nenorėsime būti protekcionistais, turėsime būti pasiryšę atverti savo sienas. Turime labai neraminančių klausimų. Komisaro kolegija apie tai turės padiskutuoti pirmiau. Tačiau raginsime be abejo parlamentą ir tarybą būti drąsiais ir siekti panašių rezultato ir mes baigsime renkti savo pranešimus, bei baigę tą daryti, sugrįšime čia ir aptarsime juos išsamei. Ačiū. Labai ačiū už tokį aktualų ir išsamų temos pristatymą. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Pirmasis Kristoferis Fielneris. Aš galvojau apie tai, ką būtų galima padaryti, kad galėtume padėti, pagelbėti šalims norinčioms sustiprėti, ypač e, galvojant apie tai, ką mes galime padaryti vakarų Balkanams, kaip reagavome į padėtį po situaciją po konflikto tame regione Vienas iš elementų yra tam tikros prekybos priemonės. Mes kalbėjome neseniai apie vieną šalę laisvąją prekybą, kaip galima pagalbos paramos formą. Komitete vyko gana rimta diskusija, taip pat ir Ženevoje. Buvo, vyko panašios diskusijos. Galbūt e, šioje srityje būtų neblogai parengti tam tikrus pasiūlymus, e, panašius kaip ir vakarų Balkanų atveju ir panašiai kaip kad buvo Pakistano atveju. Galbūt galėtume taip e, išreikšti paramą Tunisui ir Egiptui. Koks būtų komisijos požiūris? Ponas Kazak. Dėkoju pirmininkė. E, toks paprastas klausimas komisarui. Neseniai buvo kalbama e, su komisija, diskutuojama. Ar girdite mane, klausė kalbėtojas. Taigi, neseniai kalbėjome apie susitarimą tarp ES ir Maroko. Buvo kalbama apie tokį gana jautrų klausimą, apie tai, kaip e, vakarų Saharoje e, taikyti šį susitarimą. Ir parlamento teisės tarnyba nepateikė iškaus atsakymo. Ar, par, ar komisija jau turėtų tikslų atsakymą, ką daryti e, šioje situacijoje, kitaip tariant, ar vakarų Saharoje tas susitarimas turėtų galioti. Dėkuoju dabar Kristijana Muskardinė. Ačiū, pirmininkė. Man regis, komisarė, kad mes dabar matome tragediją, į kurią reikia reaguoti ir pripažinti faktus. Mūsų prekybos politika labai ilgą laiką buvo mūsų užsienio politika. Mes teikėme pagalbą šalims kurios netai, ir vyriausybėms, kurios netaip jau labai rūpinosi savo piliečių gerovę. Dabar kalbame apie žmogaus teisės. Ir e, tarsi kalbame apie mainus tarp jų ir ekonominės paramos. Mes dabar e, galime prarasti labai gerą galimybę negalima paprasčiausiai eksportuoti demokratijos ir gerbuvio, klestėjimo, bet galime kai ką kitą padaryti. E, būtent padėti e, toms šalims e, stiprinti demokratiją, teikti ekonominę pagalbą, kad tos šalis galėtų stiprėti. Prisiminkime potvinius Pakistane, mes tada kalbėjome apie pagalbos paketą. Kai kurie kolegos e, jums, komisarė, pateikė pasiūlymą, kalbama buvo apie tai, kad reikia, jog PPO parengtų tam tikras taisyklės, kurios mums, europiečiams, numatytų garantijas, leidžiančias veikti greitai gaivalinių nelaimių atveju. esame matę, kad vyksta nemažai tų tokių nelaimių. Reikia kažkaip turėti kažkokią galimybę greitai spręsti situacijas. Mes turime, turime turėti drąsos spręsti problemas. Mums reikia tam tikrų bendrų kriterijų, kuriuos būtų galima taikyti visuomet. Dar vienas pastebėjimas. Šiandieną mums pasisekė, kad bent jau dvi iš šalių, apie kurias kalbame, nors ir laikinai, tačiau turi vyriausybės, tai yra laikinosios vyriausybės, bet jos egzistuoja. Ir Europa dabar gali bendrauti iš karto su tomis vyriausybėmis. Aš kalbu apie Tunisą ir Egiptą. Mums reikia pradėti su tomis vyriausybėmis kalbėti, kaip galėtume paremti, pavyzdžiui, verslininkus. Mes e, prieš išlaisvindami eksportą prekėmis turime užtikrinti, kad e, teikiamos ten yra prekės e, paslaugos. Jeigu dabar mažėja pajėgumai, tai būtent dėl to, kad trūksta finansavimo. Įvairios bendrovės galėtų sudaryti partnerystę su atitinkamomis Europos bendrovėmis. Paimkime turizmą. E, kai kurie viešbučiai e, tose šalyse turės atleisti darbuotojus, nes turistų netaip jau daug ten vyksta. Atsiprašau, kad kalbu ilgokai, bet E, šis klausimas kelia labai daug emocijų. Mes turime iš karto siekti suteikti pagalbą, bet reikia kartą ir visiems laikams išsiaiškinti tam tikrus dalykus. Pagalba turi būti siejama su e, tų šalių pažadais, kad bus e, žmogaus teisės gerbiamas, kad bus dėgiamos reformos, nes prekybos politika yra mūsų užsienio politikos dalis. Mes negalime e, atsisakyti žmogaus, klaus, žmogaus teisų aspekto. Ir PPO mes turime užtikrinti, kad egzistuos sistema, leidžianti iškart suteikti pagalbą, kuri nesikirstų PPO principais ir mes nešvaisysime laiko, kaip kad buvo, pavyzdžiui, Pakistano atžvilgių. Helmutas Šolcas, dėkui komisarė, dėkui už jūsų gana atvirą požiūrį. Mes neseniai kalbėjome su komisijos nariu Fiulė apie užsienio reikalų ministrų taryba, jisai pripažino, kad ES reali politika e, atitinkamų režimų vyriausybių atžvilgių nepasiteisina. Taigi mums reikia visiškai naujo požiūrio. Ir norėčiau pabrėžti, kad mes turime galvoti apie platų, išsamų ir nuseklų požiūrį e, tam tikrų viduržėmio jūros šalių atžvilgių, pietinių šalių atžvilgių. E, E, galbūt reikia ir e, prekybos aspektą iš esmės peržiūrėti kaiminystės politikoje. Tam tikrais laikotarpiais mums reikia e, numatyti galimybę peržiūrėti visus asociacijos susitarimus. Mes turime ir savo, ir partneriams iš tų šalių sudaryti galimybę pasižiūrėti į interesus, pirmiausia į piliečių e, tų šalių interesus. Aš visiškai pritariu tam, ką ką tik pasakė ponė Muskardinė. Mes turime suprasti, kad e, kalbama apie pasitikėjimą, patikimumą Europos Sąjungos. Ir reikia siekti labai pozityviai ir konstruktyviai prisidėti, e, koreguojant ir kaiminsės politiką ir e, ją padarant veiksmingesnę. Kitas dalykas, kuris galbūt netiesiogiai susijęs su jūsų pareigomis, bet e, vis tiek svarbus. Galbūt reikia galvoti apie tam tikrą moratoriumą ar auditą dėl tų šalių išorės skolos. E, ji atsiranda tų šalių vadovų dėka. E, autoritarinių vadovų dėka ir nuo to kenčia piliečiai. Net jeigu padėtis Tunise ir Egipte visiškai skirtinga nuo padėties Libijoje ar Saudo Arabijoje, reikėtų numatyti galimybę mums kaip ES kompleksiškai pasižiūrėti į visus klausimus, galvojant apie tą šalis ir jų problemas. Ačiū. Vėliau Pavel Zalewski. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui už pozicijos išdėstymą. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Mums visiems daro didelį įspūdį įvykiai Šiaurės Afrikoje. Ir žinome, kad tai tik proceso pradžia, ne jo pabaiga. Proceso, kuris gali tapti labai chaotišku. Ir mes puikiai suprantame, ką stabilumo e, trūkumas gali reikšti pietinė, pietinėje, pietinėme Europos pasienyje. Todėl mes turėtumėme ieškoti sprendimų savo ruoštų ir ba bandyti išsiaiškinti, kaip mes galėtumėme stabilizuoti padėtį ir užtikrinti, kad ji e, plėtotųsi tą kryptimį, e, kurią pristatė komisaras ir ponė Muskardinė, paisant žmogaus teisų ir demokratijos. Tačiau turime, turėtume būti kuklesni ir realistiški savo e, strategijose ir veiksmuose. Uh, Nemanau, kad mūsų politika Šiaurės Afrikoje nepasiteisino. Juk visada išorės politiką kuriame siekdami pozityvių pokėčių, tačiau žinome, kur, tačiau taip pat žinome ir savo pribojimus. Todėl abejoju, ar būtų galima Libijai pateikti geresnį pasiūlymą, nes Libija buvo diktatūra nebuvo galimybės suformuoluoti kitokių pasiūlymų. Ir užbaigdamas noriu pasakyti štai ką. Manau, kad mes turėtumėme labai rimtai apmastyti komisaro išdėsitą pasiūlymą. Manau, kad viena iš prie, viena iš priežasčių paaiškinančių įvykius Šiaurės Afrikoje yra tai, kad tas regionas buvo marginalizuotas pasaulinės ekonomikos kontekste. Jei daug, pelning, juk daug pelningiau nu, nu, gaminti kažką e, tolimose rytų valstybėse, paskui juos įvežti, importuoti į Afriką. Žinoma, e, tuo nesuinteresuotos nei Egiptas, nei kitos Afrikos valstybės, nei ES šalys. Todėl aš manau, kad viena vertus mes, ES, turėtumėme parengti įvairių investavimo ir prekybos priemonių projektą, kad pasidalintumėme įvairiomis technologijomis, kad tų šalių ekonomika taptų konkurencinga. <clears throat> Bet visų pirma, reikia palaukti, kas, kok, kas bus toliau, pažiūrėti, kokie, kaip įvykiai klausysis toliau ir išsiaiškinti, ar mes turėsime ten partnerių. Teiginiai, kad mūsų rinkos, jau šiandien, kad mūsų rinkos bus atvertos, kad mes sukursime sąlygas atverti savo rinkas, tarsi jau būtume a priori sudarę laisvos prekybos sutartį. Tokioje situacijoje, kur, pažiūrėjau, netgi Egipte mes neturime pašnekovo, su kuriuo galėtumėme tartis. Taigi tokie pareiškimai tikrai būtų per ankstyvi. Mūsų pasiūlymai turėtų būti plataus užmojo ir patikimi, tačiau kita vertus jie turėtų atspindėti padėtį, kuri susidarys tose valstybėse tų veiksmų reiktų imtis, žinant, kad turime partnerius tuose šalise? So this, um... Ir toliau Bela Glatfeld. Ačiū pirmininkė. parengtos studijos vieningai teigia, kad pokyčiai Šiaurės Afrikos šalise yra iš dalies susiję su kylančiomis maisto kainomis tarptautiniu mastu, nes tame regione gyvena 2 procentai pasaulio gyventojų ir beveik 7 procentai visų grūdinių kultūrų, kuriomis prekiaujama pasaulyje, ir 20 procentų eksportuojamų kviečių yra pagaminami tame regione. Egiptas yra svarbiausia pasaulyje kviečių eksportuotoje. Ir, bet maisto produktų paklausa taip išaugo, kad gamybos tempai atsilieka. Tose šalise 20 procentų gyventojų yra jau net 25 metų amžiaus. Kitas svarbus dalykas yra eksportas. Turėtume daugiau dėmesio skirti tam, tokiam dalykui, kad, šis, kad šiam regionui iškyla rizika prarasti eksport, e, daržovių eksportuotojo monopolį. Jie neturi technologijų, kurių pagalba rodytų, kad e, daržovėse nėra jokių cheminių medžiagų likučių. Ir patikrinti e, patikrintos daržovės eksportuojamos e, po tų tikrinimų paaiškėjo, kad cheminių medžiagų likučiai yra viršėję normas. Ir kai kuriais atvejais buvo aptikta medžiagų, kurios uždraustos tarptautiniu mastu. Būtent todėl Egiptui ir kitoms to regiono valstybėms prireiks mūsų techninės paramos. Grazie, prezidente. Eh, credo che tutti i cittadini ci stanno chiedendo. Ponas Rinaldis. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi piliečiai kasdien klausinėja, kągi Europa darė šioms potencialioms naujosioms demokratiniams valstybėms Šiaurės Afrikoje. Iki šiol Europa neturi jokio rimto atsakymo, bet Europos investicinis bankas turi numatyta teikti humanitarinę pagalbą artimiausiamis savaitėmis. Tačiau trūksta politinio pasiūlymo. Mūsų politi... E, prekybiniai interesai apima eina nuo Sirijos iki Maroko, apima įvairiausias interesus, tačiau realybė mus verčia netraktuoti visų vienodai. Šiandien reiktų pirmiausia palaikyti tas šalis, kurios pasirinko kelią į demokratiją. Kolega Sulėskis teisingai pažymėjo, šiuo metu dar nėra aiškių partnerių, su kuriais galėtumėme kalbėtis, tačiau po pusmečio situacija, manau, pasikeis. Mes turime galėti jiems pateikti uh, palankių priekybinio atsakymų, nors dabar to dar negalime padaryti. Turime pasinaudoti tuo atokvėpiu, kuris uh, yra Egipte ar Tunise, kuomet formuojamos naujos institucijos ir pažiūrėti, kokia situacija bus po to. Taigi, komisija turėtų siekti keisti mūsų priekybinius instrumentus, kad jie leistų padėti šioms šalims, kad leistų išvengti humanitarinės katastrofos, ant kurios lenkščio jos atsidūrė tiek Pakistanui, tiek, atsiprašau, tiek Tunisui, Mm, tiek Egiptui ir Pakistanui taip pat. Vėliau bus galima užduoti klausimą apie Pakistaną, pažymė pirmininkas. Dabar pirmininkas. Du klausimai. Vienas yra procedūrinio pobūdžio. Iš spaudos sužinojame, kad komisija nutraukė priekybinės dėrybas su Libija. Manyčiau, būtų teisinga, jeigu komisija mus tiesiog informuotų apie panašius įvykius. Parlamentas turi teisę to reikalauti. Antras aspektas, kurį reiktų iškelti, yra pakankamai svarbus. Mes diskutuojame tarptautinės prekybos komitete su už prekybą atsakingu komisaru ir norime sužinoti, kiek galime ar norime naudoti priekybinius instrumentus, užtikrinant, e, kad šios šalis taikiai pereitų prie demokratijos. Tuo metu, e, šiuo metu regime ten didelius pilietinius neramumus ir tai gali paskatinti svarius visuomeninius pokyčius, kaip kad buvo 90-metyje. Taigi, kaip mes galime ir turėtumėme pasinaudoti priekybiniais instrumentais, bei tokiu būdu paskatinti tą šalis siekti demokratijos. Akivaizdu, kad reikia pereiti nuo ad hoc e, sprendimų, nuo reakcijų reikia nekartoti klaidų su, pakas, su Pakistanu, mums reikia filosofijos, mums reikia strategijos, kurią galėtumėme pasitikėti. Todėl esminis klausimas, kurį reiktų užduoti ponui Dehuktui, ar strategija, būsimoji filosofija yra komisijoje rengiama, kaipgi prekybinė politika gali turėtų būti ir yra naudojama paskatinant demokratinius pokyčius uh, mūsų artimiausioje kaiminystėje. Manyčiau, į panašius klausimus gali tekti atsakinėti artimiausioje ateityje. Tikiuosi, kad taip ir bus. Komisarė, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė. Keletas narių iškėlė galimybę vienašališkai liberalizuoti priekybą, ponas Fielneris, ponas Rinaldis. Mes drąsiai pasiūlėme tą daryti Pakistano atveju, tokia gamtinė katastrofa, jos mastai nulėmė, kad mes negalime nieko reikalauti mainais, vienašališkas sprendimas turėjo būti priimtas, taigi nusprendėme, kad, na, padarykime vis dėlto, parengėme pasiūlymą, aptarėme jį su parlamentu, taryba, pasiūlymas buvo geras, nors Europos Sąjungoje buvo prabilta apie tam tikrus jautrius pro, produktus, taigi mes nenorime atsiverti šimtų procentų. Bet Ženevoje ne viskas praeina, kai kurios šalis iš principo nenori susijęti priekybos liberalizavimo su gamtinėmis katastrofomis. Taigi reiktų dar e, stipresnių argumentų, jeigu mes norėtumėme susijęti demokratijos gyni, gimimą su mm, prekybos liberalizavimu. Tai, tai Ženevoje tai susilauktų dar daugiau klaustukų. Mes galime bandyti veikti per kaiminystės aspektą, na, Pakistanas nėra mūsų kaiminė ir mūsų vienašališkos priemonės nesusilaukė palankaus vertimo Ženevoje, nors mes ir labai stengiamės. Nėra konsensuso. Aišku, gal situacija ir galėtų pasikeisti. Tiesiog e, noriu parodyti, koks yra e, skirtumas tarp mūsų norų ir to, kas yra praktiškai manoma. Ponas Kazak uždavė klausimą ir pasakysiu, kad mes gavome pirmininko laišką dėl, dėl vokis, vakarų Saharos, dėl sutartijos galiojimo šiai, šiam regionui. Pone Ashton, manau, atsakys. Pone Muskardinė taip pat klausia apie vienašališkus veiksmus. Na, problema su laikinosiomis vyriausybėmis apskritai problema, kuris dažnai atsiranda priekybos srityje, yra tai, kad dėrybos turi vykti ir jos vyksta ilgai. Tuo tarpu pačioms sistemoms taip pat prireiks laiko, kol jos stabilizuosis bent jau kaž, kažkiek daugiau, netgi keleto metų. O dabar viskas yra labai laikina nes juk demokratija įsitvirtina bent jau po rinkimų. Todėl dėrybos su dabartinėmis laikinosiamis vyriausybėmis nėra atmestinos iš principo, bet jos yra nelabai stabilios ir po to gali būti sunku keisti priimtus sprendimus, jeigu kažkurios valstybės e, norės keisti tai, kas buvo nuspręsta. Taip pat mums reiktų pagalbos įvertinant poreikius ir jos, kai mes klausime apie dėrybas, atsako, neturime pajėgumų. Šiuo metu jie turi daug problemų ir Europa, aišku, reaguoja ir pateisina viltis, humanitarinė pagalba, šioje srityje padaryta tikrai nemažai. Pone Georgieva atsakinga už šį klausimą, bei pateiksime labai išsame ataskaitą to, kas šiuo metu daroma. Taigi, Bet dar pabrėšiu, kad veiksmai yra labai organizuoti ir gerai organizuoti. Ponas Šolts. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę. Pažymėjo, kad reiktų peržiūrėti esamą politiką. Šiuo metu turimi susitarimai, kurių yra keletas, ne visuomet atsižvelgia į esamą politinę sistemą. Mes apie tai nekalbėdavome, su visais dėrėdavomės vienodai, siekdami naudos abiems pusėms, bet greitai galima atsidurti situaciją, kuomet vienos šalis tikrai žengia demokratijos keliu, o kit, tose įsivyrauja visiška anarchija ar kažkokia keista situacija. Akivaizdu, kad mm, santvarkos aspektas bus daug aktualesnis nei praeityje. Aš mm, nežinau, kas nutiks su šių šalių skola, net neįsivaizduoju. Ir nenoriu dėl to pasisakyti. Ponas Zalevskis teisingai pažymėjo e, būtinybę rasti partnerius, su kuriais kalbėsime. Toliau maisto produktų kainos, aišku, iš dalies atsakingos už esamą situaciją. Tiesą sakant, diskutuojame, e, ieškodami šios problemos sprendimų būdų komisijoje. Ponas Rinaldi. Aš e, manau, kad atsakiau į, į jūsų klausimus atsakinėdamas į praėjusius, praėjusius, o kalbant apie gimstančiasias demokratijas e, ir ryšį šio reiškinio su priekyba, Ženevoje laukia labai sunkios dėrybos, Teisingai pažymi partneriai, kad prekyba yra politinis klausimas, bet Ženevoje visi paiso tik pragmatinių, prekybinių interesų. Ar galima nutraukti e, esamus es, asociacijos susitarimus? E, su Libija buvo mišrus susitarimas siekiamas asociacijos ir dėl kitų tam tikrų aspektų. Keitė Ešton pažymėjo, kad dėrybos sustabdytos. Akivaizdu, kad mes negalime tęsti darybų esamomis sąlygomis. Pritariu tam ir neprieštaravau, kai ji pažymėjo, jog nutrauksime arba bent pristabdysime dėrybas, aš be abejo būčiau padaręs lygiai tą patį, jeigu galėčiau nuspręsti. Viskas yra savaime suprantama ir jokių čia papildomų konsultacijų nereikia. Bet to labai paprasta nutraukti dėrybas, kai esi viena iš dėrybinių pusių, paprasčiausia nebesidarė ir viskas. Nereikia čia tartis nei su taryba, nei su parlamentu, jeigu nutrauk, nustoji dėrėtis, tai dėrybos kaip ir nutrūksta. Pone pirmininkė, aš tikiuosi, kad atsakiau į didžiumą klausimų, tikiuosi nieko nepamiršau. Dėkuoju. Man atrodo, ponė Nirinalti, kad jau komisaras atsakė jūsų klausimas dėl Pakistano. Į klausimą atsakė dėl Pakistano. E, kiek mes žinome, nieko nėra pasiekti, jokios pažangos Ženevoje dėl Pakistano. Aš norėčiau komisijai e, skirti tam tikrų klausimų dėl taktikos. Galbūt komisija per plenarinę sesiją galėtų pasisakyti, tai būtų labai naudinga diskusijų Ženevoje kontekste. Kitaip mums nepavyks e, padaryti deramos įtakos. Nikolio, uh, E, parlamentas turi nuspręsti dėl to, ar per plenarinę sesiją balsuoti dėl šito klausimo ar ne, bet kaip mes bekalbėtume, aš nemanau, kad tai turėtų poveikio procesam Ženevoje, tik tai gal išriškintų mūsų pralaimėjimą labiau. E, pagrindinių surinteresuotų pusių e, pozicija yra labai aiški, jos nenori pažangos šio klausimu, bet e, pirmininkė pasakysiu dar kartą, jeigu parlamentas nori balsuoti šio klausimu, tai gali taip ir daryti. Dar kartą dėkoju komisarui Deguhtui už tai, kad jis mielai apsilankė pas mus ir atsakė į mūsų klausimus. Paprašysiu, kad e, Pavelas Zalevskis e, pakeistų mane, kol aš atsisveikinsiu su komisijos nariu Deguhtu. Thank you. Ladies and gentlemen, I would like to proceed further. E, ponios ir ponai, dirbkime toliau, liko dar keletas darbo tvarkės punktų. Tolesnis dešimtasis punktas - inovacijų sąjunga, pokyčiai Europos Sąjungoje pasibaigus krizai. Mūsų pranešėja yra Inese Vaiderė. Deja, ji negali dalyvauti posėdėje. O jei nesant, ponas Gaspari pristatys nuomonės projektą ir pateiktus pakeitimus. Taigi kviečiu poną Gaspari. Ačiū. Pone pirmininkė, kolegė Vaiderė atsiprašo. Vyksta EPP biuro posėdis ir ponia Vaiderė ten privalo dalyvauti ir todėl aš perskaitysiu jos poziciją. Coincident with this decision in Inter before the engagements were made. Uh, aš Aš noriu padėkoti visiems, kurie e, pateikė savo nuomonės dėl inovacijų sąjungos. E, kiekviena valstybė narė turi savo e, tam tikrų nuogastavimų poziciją dėl krizės pasiekmių. Konkurencingumas, inovacijos tai yra klausimai, e, kurie reikalauja mūsų dėmesio. Mes turime galvoti apie novatorišką gamybą, taip pat apie prekybos barjerų mažinimą. Buvo pateikti pakeitimai šiais klausimais, aš juos atsižvelgiau ir didžiąją daugumą įtraukiau į savo nuomonę, kurioje kalbama apie tai, kad ES turi būti inovacijų sąjunga ir kad tai turi atsispindėti ES vidaus ir išorės politikoje. Uh, mes turime parengti atitinkamą strategiją, į kurią, būt, kur, į kurią būtų įtraukti socialinė, ekonominė, aplinkosaugos aspektai. Turime užtikrinti tvarų augimą ES, padidinti konkurencingumą, taupiai naudoti energetikos išteklius, plėtoti naujas technologijas, taip pat e, apsaugoti intelektinės nusavybės teisės, e, užtikrinti patentinę apsaugą. E, ir bet kokias priemonės, kurios skirtos e, kovoti su krizės pasiekmėmis, turi sulaukti mūsų paramos. Mes taip pat turime galvoti apie tai, kaip padidinti paramą finansinę ir politinę moksliniams tyrimams. Reikia e, mažinti kliūtis, e, plėtoti veiksmingesnę viešųjų pirkimų politiką. Kai kurie pakeitimai ir atitinka mano mintis. Aš atsižvelgdama juos parengiau kompromisinius pakeitimus ir dar kartą dėkoju visiems, kurie pateikėte savo pasiūlymus, o jeigu turite dar kokiu nors papildomu pastabu, tai prašom susisiekti su manimi. Taigi tokia yra e, ponios Vaiderė e, pozicija ir aš aišku pasitengsiu padiskutuoti su jumis, atsakyti klausimus. Uh, Ačiū, Danieli. Dabar uh, atėjo laikas nariams pasisakyti. Pone Jozefa Anders. Ačiū, pirmininkė. Aš pasielgsiu kaip ir ponas Kaspari ir kalbėsiu ponios Balcani vardu. Šešėlinės pranešėjos. Aš tiesiog persakysiu jos man perduotą tekstą. Noriu patikoti pranešėjai už puikų darbą ir aš tikiuosi, kad mes drauge parengsime kompromisinius pasiūlymus. Pritariu pranešėjai dėl novatoriškų esminių pagrindų pasiūlymų ES. Turime nepamiršti kelių svarbiausių dalykų - remti gamybą ir technologijas, kurios, yra, kurios tausoja aplinką, e, taupo energiją ir yra netaršios anglimi bei užtikrina intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Turime suteikti mažoms vidutinėms įmonėms galimybę pasinaudoti finansavimu bei liberalizuoti dabar apsaugotas rinkas, užtikrinti kitokį lib, laisvą valiutų kursą, taip pat sudaryti sąlygas įmonėms dirbti plačiau ir kovoti su piratiniais produktais. Tai turi tapti visoje Europos Sąjungoje vykdoma politika ir taip uh, mes užtikrinsime darbo vietų kūrimą ir pasieksime 2010 strategijos tikslų. Manau, jog tam, kad e, išplėtotume konkurencingą prekybos politiką, svarbiausia būtų pasiekti iškeltą tikslą, tai yra investuoti 3 procentus bendrės BVP į 2010 strategijos politiką. Jeigu norime užtikrinti augimą Europoje, Mums reikalinga mokslinių tyrimų programa, skatinanti judumą ir mainus tarp tarptautinių mokslinių tyrimų centrų, tarp mokslininkų ir tai susijęti su darbo rinka. Aš esu pasirengusi išklausyti kolego komentarus ir pastebėjimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Ačiū. Ponas Tayloras. Ačiū pirmininkė. Aš pristatysiu pono Dženau nuomonę, kurio kurio dėja šiandien čia nėra. Jis, nu, jis teikia penkis pakeitimus šiam pranešimui, tikėdamasis, kad jo pasiūlymai eina bendrai išdėstytą kryptimį. Jis siūlo kito, jis bando tobulinti Europos Sąjungos uh, valdymo viziją po krizės ir siūlo siekti selektyvios e, tarptautinių projektų vykdymo politikos. Tai yra siūlo remti našias produktyves rytis, kuriuose ES gali įgyti konkurencinį pranašumą ir, ir taip galėtų padaryti per atnešius 20 metų. Taip pat siūlo pereiti prie e, tokių e, pramonės gamybos struktūrų, kurios yra netaršios ir tausoja aplinką. Ir suvokti tą tarptautinį matmenį kaip papildomą privalumą, o ne kaip iššūkį. Taip pat siūlo parengti labai aišku apibrėžimą, kas yra nepateisinami nepagristinė tarifiniai barjerai. Ir kalbant apie novatorišką e, požiūrį, mes turime nepamiršti intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas, ponė Kasparis norėjo kompetuoti, ne? Galbūt komisijos vardu kas nors norėtų pasisakyti? Ne? norėčiau jūs informuoti, kad balsavimas komitete įvyks mums posėdžiaujant kovo 15 ir 16 dienomis. Dabar pereiname prie 11 punkto. laikiniai perinamą laikotarpio susitarimo. Pono Šilterio kol kas nėra, nes jis turėtų pristatyti šį klausimą, todėl perėsime prie kito punkto, kol jis sugrįž. Dvyliktas darbo tvarkės punktas. Europos Sąjunga pasaulinio masto veikėja, jos vaidmo daugia šalėse organizacijose. Vyks pirmasis pakisikeitimas nuomonėmis dėl pranešimo, kurį savo iniciatyvą Iniciatyva rengia AFET komitetas dėl ES vaidmens daugia šalėse organizacijose. Tame pranešime taip pat nagrinėjamas galimybės pagal Lisabono sutartį užtikrinti ES išorinį atstovavimą ir užtikrinti, kad jį tarptautiniu mastu pasisakytų vienu balsu. E, praneš nuomonės, mūsų komitete nuomonės autorius yra jo, ponas Jorgas Leichtfried. Ponas Martinas berots pasisakys pono Leitfrido vardu. Prašau. Much, say, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu tai, ką mm, man patikėjo pasakyti kolega bus skiriamas pagrindinis dėmesys ES e, veiklo, veiklai daugia šalėšė organizacija, taip pat bus siekiama užtinkrinti būtinybę, kad ES tarptautinėje arenoje kalbėtų vienu balsu. Taip pat bus pateikta rekomendacijų ES kaip pasaulinio masto veikėjos ir kaip jį galėtų įsilieti į tarptautinę e, tarptautinės bendruomenės e, architektūrą G20 gimstančių formatu, kitais formatais. Taip pat santykiai su PPO bus aptariami, bet čia jokių rekomendacijų nebus pateikta. Ir tai priklauso, aišku, nuo mūsų nuomonės, kadangi nuomonės apimtis labai ribota, kolega susitelks tie santykiai su PPO ir jeigu bus galimybė tie santykiai su kitomis ekonominėmis organizacijomis. Jis siekia pabrėžti, kad istoriškai ES yra įsipareigojusi daugia šališkumo principui, tai yra mūsų išorės politikos pagrindas. Mes norime užtikrinti savo veiksmai užtikrintumą, prognotozumą tarptautinėje priekyboje. Taip pat siekiame, kad geriau būtų padalinti, e, glo, padalinto globalizacijos nauda ir pelnas. ES yra pilna teisė PPO narė ir aktyviai veikia siekdama skatinti tarptautinę priekybę, kaip kad GATT e susitarimas 94 metais. Taip pat mes uh, aiškiai vykdome savo priekybinę politiką, vadovaudomėsi dabar Lisabono sutartimi. Ji es poziciją papo netgi labiau sustiprina. Es yra didžiausias priekybinis blokas, taigi viena iš didžiausių jėgų PPO. Mes ten kalbame vienu balsu, priekybos komisaras derasi visos es vardu. Aišku, e, kiekviena šalis turi savo nuomonę, bet visuomet veikia vieningai. Ir kol kas tokia situacija nesikartoja Pasaulio bankė ar tarptautinėme valiutų fonde. Ir ten es turi savo delegacijas, o kalbant apie padėtį Ženevoje, nuo 11 metų es ten turi dvi delegacijas, nuolatinę atstovybę prie PPO ir prie jungtinių tautų tarnybos ir kitų institucijų biurų skyrių Ženevoje. Akivaizdu, kad bendryje turi siekti padidinti savo matomumą įvairiose Ženevoje veikiančiose organizacijose. Tam tikras socialinis aspektas žmogaus teisų nuostatos yra svarbus mūsų veiksmų variklis, apie tai turi žinoti ir tą turi suvokti kitos PPO narės. Mes e, taip pat paisome aukštų prekybinių standartų, kaip pavyzdys būtų prekyba iš ruonių pagaminta produkcija. Taip pat turime siekti teikti administracinę pagalbą, stiprinti PPO sekretoriatą, tai padės besivystačioms šalims, kurias priklauso PPO. Ir tai taip pat padės mums geriau įgyvendinti savo mandatą. Kalbant apie sprendimų prieimimą PPO ir galimybių ieškoti alternatyvų, tai reiktų nuolat ieškoti konsensuso atsižvelgiant į susiformavusias sąlygas. Taip pat reiktų galvoti apie naujų taisyklių paiešką ir dabartinių sustarimų išplėtimą. Dar vienas aspektas PPO - būtent skaidrumas ir skaidrios priekybinės politikos. Tai yra pagristas visų pasaulio piliečių tikslas ir galiausiai netgi be reformų reiktų imtis veiksmų, už kurie užtikrintų, kad įsipareigojimai PPO e, taip pat padėtų įgyvendinti kitus tikslus, kaip efektyvumas, daugiašališkumas. Taip pat prekybos politika turi atitikti kitas es politikos rytis, ypač vystimosi. ES turi likti lyderę PPO ir užtikrinti, kad PPO pozicijoje kad ES pozicija PAPO atitiktų bendrijos poziciją kitose vals... tarptautinėse institucijose. Labai ačiū, ponė Matin. Ar kas nors iš narių dar norėtų pasisakyti? Prašom, ponė Šolts. Dėkoju. Labai susidomėjęs išklausiau kolegos minčių dėl požiūrio ir manau, kad mes turėtume susitarti pirmiausiai galvoti apie PPO klausimus, kaip kad sakė ir komisaras. Man regis, kad e, tai yra viena rimčiausių problemų. Turime įsigilint labiau į šį klausimą, parengti e, labiau pagrįstą e, nuomonę dėl vaidmens es daugia šalėse organizacijose. Aš esu pasirengęs e, bendratarbiauti su pranešėju kaip šešėlinis pranešėjas nuo mūsų frakcijos. Labai ačiū, ponė Šolts. Ar kas nors dar? Ne? ES tai nepaprastai svarbus klausimas sąjungos veiksmingumui. Ir būtų labai įdomu išklausyti komisijos nuomonės. Ar yra komisijos atstovų, kurie galėtų pasisakyti šiuo klausimu? Aš turiu pareikšti nusiskundimą, nes jau ne pirmą kartą komisija nereaguoja į mūsų diskusijas. Ir šioje srityje būtų mums labai svarbu išgirsti komisijos nuomonę. Dabar pateiksiu darbų kalendorių. Šiandien keičiamės nuomonėmis šiuo klausimu. Toliau mūsų komitete svarstysime pranešimo projektą, tiksliau nuomonę pranešimo projektui, tai vyks kovo 15 dieną, po to, kai AFET posėdis jau bus įvykęs. Į šiandieną taip pat vyksta. Galutinis terminas pateikti pakeitimams nuomonės projektui Galbūt. 22 kovo diena. O balsavimas dėl nuomonės komitete vyks balandžio 13. -ąją. Užsienio reikalų komitetas balsuos 20 balandžio dėl šio pranešimo, o numatoma, kad plenarinė sesija balsuos dėl šio klausimo e, gegužės mėnesį. E, jau grįžo ponas Šliter, jis gali mums pristatyti 11 klausimą valstybių narių ir trečiųjų šalių e, dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka. Mūsų pranešėjas, kaip sakiau, yra Karlas Šliuteris. Šiandieną pakalbėsime apie pakeitimus. Tai jau yra antras pakeitimų svarstymo etapas reglamento projektui pateikti pakeitimai. E, sausio 20 buvo galutinis terminas pateikti pakeitimams, iš viso jų yra 184. Vakar ponas Šliuter buvo surengęs susitikimą dėl šių pakeitimų, taigi žodis jums. Labai ačiū, atsiprašau, kad aš užtrukau. Televizijos studijoje buvo iškilę techninių problemų. Labai įdomu, kad šis klausimas sulaukė tokio dėmesio, bet nesunku tai ir suprasti, kadangi investicijos iš ES yra didžiulės, auga investicijos ir į ES. Kai kurie susitarimai yra svarbus bendrovėms, kurios užsima investicijomis. E, matome, kad e, žmonės nuogastauja, kas bus, jeigu pereinamasis laikotarpis nebus veiksmingas. Mes manome, kad reikia užtikrinti gerą pereinamąjį laikotarpį, veiksmingą ir siekėme kompromisų, dėl kurių sutartų visos frakcijos mano nuomonė, tai būtina, kad galėtume kokiu nors būdu įtakoti tarybą. Visi turime e, suprasti, kad ne visiškai viską bus atsižvelgta, bet jeigu mes e, ne, nesilakysime tokios pozicijos, tai e, taryba neįsiklausys į mūsų nuomonę. Jeigu norime daryti su taryba, turime susitarti ir tada pasižiūrėsime, e, kiek svertų turės taryba. Galbūt e, bus e, pavyktas susitarimas per pirmąjį svarstymą. Jeigu ne, tai tada mūsų laukia ilgas kelias. Kol kas taryba nedavė jokio signalo, nes laukia, ką mes pasakysime. Aš iš e, pakeitimų supratau, kad mes visi žengėme skirtingomis kryptimis konsolidavimo procesas tęsiasi tarp mūsų ir tarp frakcijų. EPP man šiek tiek papasakojo, kaip jie bando derinti savo pozicijas. Vyko ilgas, sudėtingas sutikimas vakar e, su šešėlinės pranešėjais ir mes bandėme kažkaip apsibriežti bendrą poziciją, bendras linijas. Dabar Aš kai kuriems e, nariams, kurie pateikė pakeitimus, jau esu šiek tiek e, kalbėjęs apie tai, kokie galėtų būti kompromisai. Aš jau rengs, parengsiu tuos e, kompromisinius pakeitimus ir galbūt šį vakarą dar, o jei ne tai rytoj ryte, juos išsintinėsiu, išplatinsiu. Ir pasižiūrėsime, ar turime kokios nors judėjimo laisvės Mes, e, manau, turime sutarti, kad tam tikri seniai elementai išliks, reikia užtikrinti, kad neiškiltų prieštra ES teisiai. Taip pat e, šalis yra įsipareigoję priimti naujus susitarimus, tačiau mums kas yra svarbu būtent tai, kad egzistuojantys susitarimai neblokuotų būsimų ES susitarimų. Taigi, jeigu šalis nori naujo susitarimo mes turime galvoti ir apie europinį susitarimą. Taip pat, e, o dėl to, ar šalis gali reikalauti peržiūrį susitarimą, mes nesame vieningos nuomonės čia, jeigu tai prieštarauja es teisė, tada taip, bet dėl kitų atvejų neaišku. Daugelis e, frakcijų sutinka, kad e, reikia rasti formuluotę, kuri neužblokuotų mūsų veiksmų ir reikia rasti formuluotę, kaip reikėtų atsižvelgti į politikos kryptis. Šiandieną matome, kad reikia derinti įvairias politikos kryptis priekyboje ir uh, gali būti, mūsų nuomonė turėtų būti tokia, kad sustarimai neturėtų užblokuoti sutartyse numatytų politikos krypčių įgyvendinimo. Mes taip pat visi sutarėme, kad skaidrumas nepakankamai yra užtikrinamas, kaip e, ir kokiuose straipsniuose mes minėsime skaidrumą dar neapsisprendėme, tačiau E, dabar ES turi daugiau kompetencijų, tai reikia užtikrinti skaidrumą, tai yra būtina ir komisija taip pat turės daugiau kompetencijų. E, visai yra aišku, kad komisija vaidins e, vaidmenį, bet mes kol kas negalime, neturime teisę supažinti su komisijos dokumentais. Mm, tai nebėra logiška. Aišku, reikia užtikrinti konfidencialumą, tačiau ribota galimybė susipažinti su dokumentais mūsų nuomonė yra neteisinga. Vakar mm, mes kalbėjome apie tuos dalykus, noriu padėkoti visoms frakcijoms. Buvo gana sudėtinga, tačiau, man regis, lietai, bet judame į priekį ir gali būti, kad mes susitarsime iki 16 dienos ir galėsime balsuoti. Bet Jeigu mums dar nepavyks susitarti kitos datos, tai aš siūlyčiau atidėti balsavimą, nukelti į tolesnį posėdį, nes e, bendra pozicija palengvintų mūsų dėrybas su taryba. Taigi, jeigu neapsustarsime iki 16-osios, reikia numatyti dar papildomai laiko, kad mes parengtume kompromisinius pakeitimus. Jeigu norime apsaugoti investicijas, bet ir kitus interesus ir E, užtikrinti deramą funkcionavimą mūsų sistemų, tai reikia labai gerą tekstą parengti, kad paskui visi jį galėtų interpretuoti vienodai. Ir tada mes pasirinksime daryboms su taryba, mums bus lengviau. Uh, Ačiū. Kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą, ieškant kompromiso. Ir manau, kad mes visi džiaugiamės tuo, tomis Jūsų pastangomis. O dabar laikas. Galime nariams pasisakyti, ponia Kasparį, prašau. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Manau, kad investicijų tema ir tai, ką mes darysime, kaip mes traktuosime dabar galiojančius susitarimus, yra labai svarbi ir noriu štai padėkoti pranešėjui diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis užtruko, nes mes susitikinęs, kad mums reikia surasti tinkamą sprendimą. Ir noriu atvirai pasakyti, kad dar išlieka, man išlieka bejonių dėl penkto ir šešto punktų. Ką daryti su dabar galiojančiais susitarimais? Įdomu yra tai, ir aš esu jau ne, daug kartų sakęs tai šiame komitete, taigi tai, kad Europos komisija šiuo klausimu dirba kabutėse jau daugelį metų. Ir ES yra atsakinga už dvišalės investicijų sutartis, o komisija juk yra sutarčių sergėtoje. Šiuo metu mes kvesionuojame visus egzistuojančius investicijų apsaugos susitarimus. Pasakysiu, kad E, Buvos tik atnaujama diskusijas apie esamus susitarimus, tai įmonių, kurios naudojasi šiais investicijų apsaugos susitarimais, pozicija tampa vis skeptiškesnė ir užsienio vyriausybės, užsienio įmonės labai suinteresuotos, kaipgi vystosi diskusijos Europos parlamente. Na, nors ir sutarėme daugeliu klausimų, vis dėlto turėtumėme įsisamoninti, kokias pasiekmes turės mūsų dėrybos dėl 5-6 straipsnio e, trečių šalių partneriams veikiantiems ES. Todėl nepamir... dar taip pat, atsiprašau, nepamirškime, kad e, kovosime ir dėl investicijų apsaugos trečiosiuose šalise, todėl iš šios aspektus siūlau atsižvelgti. Dar noriu padėkoti pranešėjui už darbą prie šio dokumento, nebijoju, kad sprendimą rasime, tačiau prašau pagalvoti, kokiasgi pasiekmes gali turėti mūsų diskusijos tarptautinėms investicijams visame pasaulyje. Ačiū toliau, ponas Pion. Ponas Prielneris. Ačiū pirmininkė. Karlo pasisakymas tikrai pozityviai nuteikia ir kaip ir mūsų bandymai ieškoti bendro sutarimo. Vyksta, aplink, vyksta įvairiausių įdomių dalykų. panašiai kaip ir Danielis, manau, kad sudėtingiausi yra penktas ir šeštas punktai. Ir kaip traktuoti situaciją, kad užtikrintumėme, jog išliktų teisinis aiškumas. Kaip užtikrinti, kad dabar galiojantis susitarimai būtų aiškus ir kad komisija tą pat metu turėtų teisę mm, atšaukti juos. Manau, kad š, koks nors techninis sprendimas būtų labai sudėtingas ką, tam, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą, nes iš tikrųjų reikia visą tai suderinti, juk yra galiuojančių sutarčių, kurias ir toliau reikės taikyti, bet tuo pat metu mes norime komisijai suteikti teisę atsisakyti susitarimų, jei komisijos nuomonė jie yra nepagidautini dėl vienų ar kitų priežasčių. Taigi, kaip tai padaryti, kaip to pasiekti, tuo pat metu iš, išlaikyti teisinį aiškumą. Dar vienas dalykas, vartas apmastymo. Tai komisijos teisė taisyti klaidas, neįtraukiant Europos teisingumo teismo ar valstybių narių į tai. Praktiškai kalbant, aš nežinau, ar būtų realu manyti, kad komisija turės galimybę peržiūrėti daugiau nei tūkstančių tūkstantį susitarimų, kurie yra ir padaryti tai, kurie galioja ir padaryti tai per metus. Komisija yra puikiai įstaiga, bet ar tikrai per vienerius metus komisija taip kruopšiai peržiūrės visus susitarimus ir aptiks kažkokių tai ir, ir iš, pastebės visus galimus jų trūkumus. Taigi tie yra Tokie dalykai mane neramina. Bet bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad kitą savaitę galėsime susitikti dvišalėme e, susitikime ir aptarti šiuos klausimus. Tai buvo svarbiausi klausimai, kuriuos norėjau aptarti ir aš tikiuosi, kad rasime to juridinio aiškumo klausimo sprendimą. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti šią temą, jei ne? Aš kaip šešėlinis pranešėjas. Norėčiau kai ką pasakyti EPP frakcijos vardu. Realus konsensusas e, tikriausiai yra jau nebejotinės dalykas, o svarbiausias klausimas yra ateities, padėtis ateityje dėrybos dėl naujų ES investicijų sutarčių. Visi nori, kad komisija parengtų ir, atli, par, ir, ir atliktų tas dėrybas ir kad komisijai būtų sutiktos visos reikalingos priemonės, kad ji galėtų užbaigti dėrybas. Tai yra labai pozityvus dalykas, nes yra kai kurių ženklų, jog mūsų partneriai norėtų, kad ateityje komisija deradis dėl sutarčių atliktų tik tai notaro funkciją. Taigi, mano nuomonė, tai labai pozityvu. Realistiškai vertinant, mes manome, jog turi išlikti dabar galiojančios saistančios dvišalės investicijų sutartys. Tačiau dar išlieka erdvės kompromisams. Ar bent jau galimyb, išlieka erdvės pozicijų tikslinimui. Viena vertus, EPP frakcijos pozicija yra štai kokia. Mes ne, ne, neįsivaizduojame tokios situacijos, kurioje dabar galiojančios saistančios dvišalės sutartys kažkaip tai nustotų galioti tarkim dėl to, kad jos netitinka, nebetitinka Europos politikos išdėstytos sutarties 21 straipsnėje. Kai kurie kolegos mano, kad taip gali nutikti, kad tai įmanoma. Taigi, kad tokia galimybė, jeigu tokia galimybė atsiranda, tai tai sukuria teisinio netikrumo atmosferą. Ir būtent tai akcentavo kolega Kaspari. Aš manau, kad tai vienas svarbiausių dalykų. Ateityje mes visi norime, kad egzistuotų Europos investicijų sutartys, kad būtų vykdoma bendra investicijų politika, tačiau kad ji taip pat būtų labai gerai reglamentuota. Todėl galbūt reiktų pamastyti apie uh, griežtesnės nuostatas, ypač po pono Kasparį pasisakymo. Mes turėtumėme parengti mūsų kaip komiteto poziciją ir ten išdėstyti visas nuostatas apie dėl galimybių atsisakyti dabar galiojančių dvišalių investicijų sutarčių. Nes čia iškyla problema tarp mūsų, ir, ir mūsų pozicijos suformulavimas ir išdėstymas tikrai būtų svarbus partnerystės susitarimams ir taip pat ir verslui. Taigi, tai tik pastebėjimas. O šiaip noriu padėkoti poniu Šliteriu už jo pastangas iškant kompromisu. Šliterį prašau. Well, thank you. Uh, Um... Ačiū. Danielį Kristoferį, jūs visi minėjote, kad svarbiausia yra penktas ir šeštas punktai. Tiem, tiem, tiems, kas nelabai domisi šiuo tekstu, ten kalbama apie dabar galiojančius sustarimus, tai yra iš esmės dabar galiojančių sustarimų peržiūra ir jos pasiekmes toms sutartims. Ir tam klausimai buvo skirti 3 ketvirtadalį šešėlinių pranešėjų posėdžių. Tačiau man atrodo, kad kartais na, negalime, ne, negali egzistuoti šimtų procentų atsparios, visiškai nekintančios sistemos. Tai būtų ir nenaudinga investicijų politikai. Galima, aišku, kalbėti apie saulėlydžio nuostatų įtraukimą ir viską gražiai suformuluoti, kalbėti apie ES politikos tikslų įgyvendimą, tačiau investuotojus neramina, kad čia gali pasireikšti žaliųjų diktatas investicijų politikai. Tačiau kita vertus yra kita dauguma susiformuoja kita dauguma, kuri pasisako prieš tų investavimo sutarčių visišką izoliavimą, atskirimą nuo, nuo likusio pasaulio. Taigi mes nenorime paskatinti nepagristų baiminimosi, sukelti nepagristų baimių, bet kitą vertus negalime kurti tokios ryties, kuri būtų neliečiama. Čia reikia subalansuoti, už, situaciją reikia subalansuoti, užtikrinti saugias investicijas, bet tas rytis negali būti ats, kažkokia siena atskirta nuo, nuo viso kito. Todėl kartais gali tai būti, kad iškils konfliktų su valstybei priklausančiais monopolis kai kuriuose šalise. Taigi, reikia ieškoti balansų. Tikrai ne, ne, ne, negalima kalbėti ar bandyti įsivaizduoti e, tokių nuostatų, kurios šimtų procentų izoliuotų tą politikos įtį nuo bet ko ir nuo visko, nes kitaip man atrodo, mums dėl kai kurių nuostatų galima būtų kelti bylą pagal sutarties punktus. Ir manau, kad mums pavyks susitarti. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjome vakar ir kurį bandau suformuoluoti šiandien, tai galimybė įdrasti papildomas apsauginės nuostas tiems, kur, kurie yra ypač sunerime. Uh, ir galbūt galėtume pasinaudoti anksčiau e, labai populiaria deleguotojų teisės aktų procedūra. Ir prisiminkime, kad procedūra pasiūlyta dėl kompromisų yra štai kokia. Jei po peržiūros paaiškėjęs, kad egzistuoja netitikimas, netitikimai tarp tų starčių, visų pirma, valstybės bus raginamos persidėrėti dėl tų sutarčių, ieškoti Europos, europietiško sprendimo, Europos investicijų sutartį siūlyti. Ir tik tuo atveju, jeigu nepavyktų, abiem abu variantai nepasiteisintų, tik tuomet komisija turės galimybę e, anuliuoti tas sutartis, o mes galime įrašyti nuostatą, kad parlamentas taip pat dalyvauja tame procese Bet kokiu atveju tos sutartys galvos, galios dar 30 metų dėl PPO taisyklių ir investuotojas, kuriam na, vis tiek dar keltų nerima jo investicijos šioje situacijoje, tikriausiai turėtų investuoti kažkur kitur, kur rizika yra nulinė. Vakar man susidarė įspūdis, kad e, mums pavyks e, pasiekti pažangos, tik nežinau dar kokiu formuluočiu pagalba. Times, uh... E, Dėkuoju. Komisaras apie tai daug kartų užsiminęs yra ir dabar atėjo laikas komisijos atstovams suteikti žodį. Prašom, ponia Buš. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū už visas išreikštas nuomonės. Buvo labai įdomu man dalyvauti diskusijoje, klausytis jos. Komisija laikosi tokių pat principų ir minčių dėl reglamento tikslų. Mums reikia teisinio aiškumo, reikia užtikrinti stabilumą investuotojams. Būtent todėl mes siūlome aišku paprastą ir neribotą laikę e, laipsnišką atsisakymą visų susitarimų, kuriuos yra sudariusios valstybės narės. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad turi būti numatytas mechanizmas, kuris leistų Europos Sąjungai sureaguoti, jeigu iškiltų problemų. Ponas Kaspar yra teisus. Jau turime sutartyje numatytas e, tam tikras procedūras ar mechanizmus, kaip kad pavyzdžiui procedūra dėl sutarties pažeidimo. Bet jis taip pat teisingai pastebėjo, kad e, tai galbūt nėra labai praktiška taikyti siekiant teisinio aiškumo. Pažeidimo sutarties procedūra nepalieka daugiau galimybių, jeigu iškiltų problemos. Komisija yra pasiūliusi e, penktų ir 6 straipsnį, kuriuose atsižvelgiama į tam tikrus dalykus ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Tačiau komisija nesiekia automatiškai atimti leidimų po e, praėjus penkeriems metams po peržiūros proceso. Šie du straipsniai neturi būti siejami. E, Komisija ketina paskelbti pranešimą apie tai, kokios egzistuoja problemos, kurias reikia spręsti. Ir taip pat galvojame pamastyti apie tai, kaip tokias problemas spręsti ateityje. Atšaukimo mechanizmas e, būtų taikomas kaip paskutinė priemonė. ne viskas dėl tų straipsnių yra visiškai aišku ir galbūt reikės kai ką dar nušlifuoti. Ir aš, pas, e, aš noriu pasakyti, kad komisija e, yra pasirengusi toliau darytis tiek su parlamentu, tiek su taryba, tam, kad būtų galima susitarti dėl kompromiso kuris atspindėtų Europos investuotojų interesus ir taip pat e, nesikirstų su ES teise ir politika. Dėkuoju. Pirmininkas, dėkui ponia Buš už jūsų pastabas. Manau, kad dėl tam tikrų svarbių elementų galima siekti kompromiso. Mes turėtume siekti kuo sklandžiau pereiti prie kitų etapų. Darbų kalendorius. Numatoma, kad pranešimas bus patvirtintas kovo 15-16 dieną, bet e, iš pono Šliter supratau, kad dar yra galimybių rasti geresnį sprendimą geresnės formuluotės ir jeigu reikės tą daryti, tai tvarkaraštis gali būti pakoreguotas. Vital, jūs esate salėje ir galbūt jau dabar vėl grįšite e, į pirmininko kėdę. Dėkui visiems kolegoms. Uh, you, Pavel, for... Dėkui, Pavelai, už tai, kad pakeitėte mane. Trumpam teskime darbą. Kitas yra 13 punktas, kurį turime apsvarstyti. Noriu Jums pasakyti, kad E, koordinatorių posėdžio protokolas posėdžio vykusio vasario 17 dieną yra jums išdalytas ir bus e, laikoma, kad jis yra patvirtintas, jeigu nieks nepateiks jokių pastabų. Tai yra toks svarbus pranešimas. O dabar, kaip sakiau, 13 darbo tvarkės punktas. Uh svarstysime e, atsakymą žodžiu į žodinį klausimą. E, mes ketiname pateikti paklausimą komisijai dėl ES Indijos laisvosios prekybos susitarimo. Esame išplatinę jums visiems klausimo pateikiamą žodžių tekstą. EPP, e EFD, socialistai Alde Žalieji, konservatoriai reformistai ir GUE prisideda prie šio klausimo, taigi mes turime apsispręsti ar balsuoti dėl to teksto, kaip kad jis yra e, pateiktas, ar numatyti tam tikrą datą, iki kurios būtų galima teikti pakeitimus, tai būtų kovo ketvirta ir balsuoti dėl šio klausimo kovo 15 dieną. Labai ačiū. Klausimą reikia dar spręsti, nes atsitiko taip, kad negalėjome iki galo susitarti, kaip dažnai kad būna. Ir manau, kad galbūt dar turime galimybę susitarti. Bet ne dėl visko sutarsime, mano nuomonė, reikėtų pakoreguoti antrąjį punktą ir aš EPP vardu norėčiau pateikti tam tikrų pasiūlymų, pakeisti pirmąją pastraipą antrajame punkte. E, ten kalbama apie, e, mokslinį, apie generinių vaistų tyrinėjimus, reikia paminėti medicinos e, tyrimus mokslinius e, tyrimus medicinos srityje ir vaistų srityje. <clears throat> Manau, kad reikėtų vis tik tai numatyti terminą pakeitimams pateikti. Ar kiti dar nori pasakyti po šio pastebėjimo iš EPP nario. Tai reiškia, kad e, šiandieną nebalsuosime. EPP frakcija pastabų neturi, bet tikrai susidomėjęs išklausiau pasakytą poziciją, tačiau norėčiau grįžti prie pirmosios e, pastraipos tvarusis skyrius. E, tarsi pateikiama, kad dėl jo susitarta o ir Mes čia kalbame apie ekologinės, socialinės ir kitokias problemas, kurios tarsi naujai įvedamos. Šio klausimai yra e, svarbus įvairiems sektoriams ir į juos e, rengiant sutartis būtina atsižvelgti. Taigi mane tokia formuluotė šiek tiek tenkina, bet jeigu būtų apsispręsta renkti rezoliuciją e, dėl žodinio klausimo, tai reikėtų daugiau laiko viskam išsamei apsvarstyti. Tačiau bent jau šiandien mane tas kompromisas tenkina. Suprantame, ačiū. Taigi E, susitarimo šiandien nėra, reik, negalime balsuoti dėl dabartinio teksto reakcijos, reikės pakeitimų, juos bus galima teikti. Iki rytojaus kovo ketvirtosios šeštos valandos vakar kiti reikalai jų nėra, pereiname prie koordinatorių posėdžių, o dabar norėčiau paprasyti palikti salę visus, kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje. Ir prašau tą padaryti e, laikantis rimties, tik koordinatoriai, sekretoriatas, koordinatorių asistentai ir kiti leidimą turintys asmenys gali likti salėje.